visus patenkins komisijos pateiktas e, biudžeto projektas. Ir tikiuosi, kad mes neturėsime iš naujo kartoti tai, apie ką šiandien kalbėjome. Baigėme svarstyti šį klausimą, dėl jo balsuosime rytoj. Prieš perėdama prie kito e, darbo tvarkės punkto, aš norėčiau pranešti kad prašoma yra panaikinti pono Tomaševskio imunitetą. Ponas Tomaševskis kreipėsi į Europos parlamento pirmininką prašydamas apginti jo Europos parlamento nelieč... E, mandato suteikiamą neliečiamybę. Keli Europos parlamento nariai pritarė šiam prašymui ir pagal trečia, trečiosios darbos tvar, e, pagal darbo tvarkos taisyklės trečiojo straipsnio, šeštojo straipsnio trečią dalį, šis e, prašymas bus toliau svarstomas atitinkamame Europos parlamento komitete. O toliau periname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra žemės ūkio produktų kokybės politikos ir suteikiu žodį pranešėjai ponui Giancarlo Skotai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos vyksta rinkų globalizacija, siaučia krizė visur, taip pat ir žemės ūkio sektoriuje. Nėra vieno atsakymo, tačiau produktų kokybė gali būti labai geras atsakymas, į kokybės augimas padidintų konkurencingumą ES ir jų e, produktų. Manyčiau, kad tai yra puikiai vystimosi galimybė tų sričių, kur nėra kažkokių papildomų gamybos pajėgumų. Tačiau norėdami palaikyti šią nišą mums reikia dėti daugiau pastangų, tai taip pat sukurtų papildomų darbo vietų. Kokybės politika Europoje turi būti suderinta su moderniška įvairiapusiška e, politika žemės ūkija. Mes turime galvoti ne tik apie aprūpinimą žemės ūkio produktais, bet ir nuolat besikeičiančios visuomenės poreikius. Pranešime pabrėžiau, jog registracijos trys sistemos dėl e, geografinių ligmens turi būti e, atskirtos, kadangi e, mes turime atsižvelgti tiek, iš, iš tai, tiek į tai, iš kur produktas yra, į jo skonį, vartotojų populiarumą ir taip toliau. Taigi siūlau atsižvelgti į produktų skirtumus, tą pabrėžti ženklinimu, nes iš skirtingų geografinių regionų atkeliauja tikrai skirtingi produktai. E, vartotojas dažnai supainio geografinį ženklinimą ir nežino, ar čia yra produkto kilmės šalis, ar ta vieta, kur produktas buvo pagamintas. Todėl manau, kad tik privalomas produktų ženklinimas ir nurodymas, kokios yra sudėtinės medžiagos, gali užtikrinti vartotojui, jog produktas yra aukštos kokybės. Kadangi perdirbimo procedūros metu gali produkto kokybė pasikeisti, tai taip pat padėtų pagerinti tiek kokybę, tiek saugumą mes turėtumėme apginti tiek mūsų produktų kokybę, tiek vartotojų teisės. Kitas svarbus aspektas pranešime reikia didinti vartotojų samoningumą. Ta turėtų užtikrinti ES, kalbant apie ženklinimą, etiketes bei jų svarbą turėtumėme tam skirti papildomą dėmesį turėtume sukurti visame pasaulyje, žinoma, prie, europinį prekinį ženklą. Jeigu mes m, m, norime apsaugoti produktus nuo o, ženklin, klastojimo, turėtų būti tinklamas ženklinimas užtikrintas. Norėčiau komisarui pabrėžti, kad būtina saugoti mūsų produktų kokybę, kadangi čia kalbama apie ūkį, ūkio augimą, žemės ūkio augimą. Taip pat turėtumėme apgirti e, įvairius nišinius produktus iš atskirų atskirų regionų. Kitu atveju m, mm, tokie regionai labai nukentėtų. Svarbi yra ir aplinkos apsauga, dirbožėmio apsauga, Nepamirškime ir kultūrinės maisto produktų istorijos. Ačiū kolegoms už uh, paramą Žemės ūkio komitete. Tikiuosi, jog uh, e, pritarimą išreiškite rytoj per balsavimą. E, Dėkuoju, toliau kalbės komisijos narys ponas Čiolas. Pone pirmininkė, ponios Kota, gerbėjai ponai ir ponios. Aš manau, kad e, pagrindinis Europos žemės ūkio produktų kokybės e, sistemos bruožas yra kokybė. Ir būtent e, žemės ūkio produktų kokybė ir bus mano darbo komisijoje prioritetas. Šiam klausimui taip pat skirsime pakankamai daug dėmesio, kad 2014 metais reformuosime bendrą žemės ūkio politiką. Ūkininkai šiandien turi pateisinti mūsų vartotojų lūkesčius. Todėl jie imasi veiksmų ir be abejo ES taip pat e, vidaus rinkoje nustato labai griežtus kokybės standartus. Tam, kad ši sistema būtų objektyvi, mums reikia labai aiškios, nuseklios kokybės struktūros, kuri būtų gerai žinoma vartotojams. Ši sistema turėtų būtų, būti adekvati bei visą apimanti. Taigi aš remiu šią kokybės politiką ir manau, kad ji turėtų būti pritaikyta prie ūkininkų bei vartotojų lūkesčių. Kartu mes negalime susilpninti kokybės sistemos, nes kokybės sistema garantuoja deramą kokybę, to tikisi mūsų vartotojai ir suteikia be, be abejo nemažai uh, galimybių ūkininkams. Be to jis skatina įvairovę žemės ūkėje ir leidžia ūkininkams e, geriau konkuruoti rinkoje. Jei ūkininkas e, geba pagaminti ir parduoti aukštos e, kokybės žemės ūkio produktus, jis gali sėkmingai pragyventi. Be to, Ypatingas dėmesys žemės ūkio produktų kokybė kai kuriuose regionuose gali iš tikrųjų labai sustiprinti ūkininkavimo konkurencingumą tuose regionuose. Kuo artimesni bus ūkininkų ir vartotojų santykiai, tuo daugiau kokybiškų žemės ūkio produktų turėsime rinkoje ūkininkai stengiasi gaminti saugius, ekologiškai švarius produktus. Ir be abejo, šiame kontekste ženklinimo sistema gali būti labai naudinga. Jūsų parengtame pranešime daug apie tai kalbama. Kokybės politikos bei ženklinimo sistemos uh, sąsajos yra labai svarbios. Turėtume tam skirti daugiau dėmesio, kaip ir minėjau, tai ir ketiname daryti, reformuodami bendrąją žemės ūkio politiką. Atsižvaldami vartotojų ir ūkininkų pageidavimus. Aš manau, kad mūsų kokybės sistema gali tapti puikia mūsų žemės ūkio bei žemės ūkio politikos ambasadorė pasaulyje. Ponos Kota pranešimas parengtas e, tinkamų laikų. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, komisija ketina iki 2010 metų pabaigos pateikti kelis dokumentus susijusius su žemės ūkio produktų kokybė. Pono Skota pranešime yra išsakyti nemažai pasiūlymų, įdomių minčių, į kurias mes pasistengsime atsižvelgti kai renksime savo pasiūlymus. Taigi aš sveikinu pranešėją bei Europos parlamento ir atitinkamo komiteto narius kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Ir man bus labai įdomu išklausyti jūsų pasiūlymus ir pastabas. Dėkuoju komisijos nariui ir toliau sutikiu žodžiu aplinkosaugos komiteto atstovai poniai Herans Garcia. Ačiū. Pirmiausia, šią vakarą norėčiau padėkoti ponui Skota už jo pasirengimą diskutuoti e, apie šį pranešimą. Buvo labai e, malonu dirbti tiek su juo, tiek su kitais šešėliniais pranešėjais. Didžiuojamės e, tą poziciją, kurią rytoj apginsime Europos parlamente. Didžiuojamės tuo, kad giname kokybę, giname kaimiškų vietovių vystimasi. Mes norime apginti ne tik tradicijų turtingą Europos istoriją, bet norime kurti gerovę ir naujas darbo vietas. Tas ypač svarbu krizės metais, e, tuomet kaip nepaprastai išaugo nedar, bedarbius skaičius. Gerai, kad parlamentas mm, siekia užtikrinti aukščiausią žemės ūkio produktų kokybę. Mes norime, e, kad būtų užtikrinti užtikrintas atskirimas tarp kilmės vietos ir apsaugotų geografinių pavadinimų. Taip pat norėtumėme, kad užtikrinti, kad bendrijos produkcija būtų pačios aukščiausios kokybės. Pritariu pono Čiolos pasisakymui. Mes turime galvoti, kas mūsų laukia ateityje, Todėl būtų džiugu, kad ponas komisaras išsiklausytų į parlamento nuomonę, kurią mes rytoj patvirtinsime balsavimu. Iš ties nebegali būti to, kad komisija parlamentui e, pareiškia, jog nenori vieno ar kito, pavyzdžiui, e, vaisių ir daržovių rinkos organizavimas. Rinkos neligumai turi būti ištaisyti, mes norime aukštos kokybės, saugių produktų bei pakankamu produktų kiekiu. Mes e, turime kartu apginti šios tikslus. Tas ypač pasakyta per dėrybas PPO. Todėl daug e, dedame vilčių į pono Čiolos darbą. Mes negalime likti bejėgiai ir neapginti. Ačiū poniai Garsija. Dabar kalbės e, parlamentarai frakcijų vardu. Pirmasis ponas Levyja. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Taip pat ir aš norėčiau EPB frakcijos vardu padėkoti ponui pranešėjui Skota už puikų atliktą darbą. Norėčiau pabrėžti kokybės politikos svarbą bei pasakyti, kad mes čia norime sukurti ypatingą pridėtinę vertę visiems ir ypač vartotojams. Iš to, manau, daugiausia naudos gaus patys gamintojai. Žinote, kad e, konkurencija gali būti pati įvairiausia Europoje, kur yra tikrai didelė ir labai skirtinga, tačiau kartu paženg įtinklinta svarbaus sąnaudų faktoriaus būtų labai sudėtinga konkuruoti kainomis. Todėl konkurencinę kovą laimėti įmanoma tik diferencijuojant produktus. Būtent čia mes turėtumėme prabilti apie kokybės politiką. Turime siūlyti produktą, kuris yra kitoks, geresnis nei konkurentų siūlomas produktas. Mes negalime e, e, siūlyti pigių produktų, todėl turime siūlyti pačius kokybiškiausius produktus. Taigi bendrijos ženklinimas turi būti įtvirtintas, norėčiau dar kart pabrėžti apie būtinybę apsaugoti kilmės e, šalies ženklinimą, kur reiktų atskirti nuo geografinės kilmės ženklinimo. Taigi, perinant prie dėrybų PPO, turime visą Europą mm, mm, kovoti, kad tas atskirimas būtų išsaugotas. Negalime, e, kad prekiniai ženklai susilietų, nes tai tik pakenktų mūsų produkcijai. O baigiant norėčiau prabilti apie ženklinimą. Rytoj pateiksime pakeitimą per balsavimą, kurio tikslas nurodyti, e, iš ko produktas pagamintas ir tas galioja ne tik e, šviežiems produktams, bet ir e, perdirtiems produktams, netgi produktams, kurie pagaminti iš vienos sudėtinės dalies. Manyčiau, tai padės užtikrinti kokybę. Ačiū, ponas Tabažį. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos socialistų ir demokratų frakcija yra įsitikinusi, kad pono Skota pranešimas labai svarbus. Pritarėme ten išdėstytoms mintims. Manyčiau, kad ten yra keturi ar penki pagrindiniai aspektai. Pirmiausia, bendrijos ženklinimas, bendrijos svarba. Tai tikrai nėra žingsnis link federalinės valstybės. Tai tiesiog yra garantija, kad produktas atitinka keliamus aukštus kokybės standartus, todėl šio, šios produktai vartotojo akise būtų e, visai kitokie negu už ES ribų pagaminti gaminiai. Džiugu, kad ponas Čiolios nori ginti vietos rinkas bei pabrėžė tų rinkų svarbą, kadangi regioniniai skirtumai bei žemės ūkių produktų įvairovė yra esminis faktorius. Jeigu mes paženklinsime, iš kur yra atkeliavęs vienas ar kitas produktas, žengsime žingsnį teisingą kryptimį. Tikiuosi, jog naujasis komisaras nebepalaikys senosios pozicijos, būtent kad įvairiausi ženklinimai, apsaugotas e, kilmės ženklinimas, e, regioninis ženklinimas būtų suplakti į vieną. Manau, jog pranešimu išspręsime nemažai problemų, tačiau dar daug sunkumų lieka. Dėl biologinio ženklinimo mes visi sutarėme, o paskutinis svarbus aspektas, kai kurie norėtų, kad dar, daržovėms ir vaisiams galiotų tokie pat griežti reikalavimai, kaip ir kitiems maisto produktams. Tačiau mes neturėtumėme perspausti su reglamentavimu bei nereglamentuoti, koks turi būti bananas tiesus ar šiek tiek lenktas. Thank you. Uh... Ponas Lain, pirmininkė, komisarė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Skotą, parengus puikų pranešimą. Šiame pranešime daug ką galima pagirti. Na, dėja, aš ir mano kolegos iš liberaldemokratų frakcijos dėja negali pritarti šiam pranešimui tokiam, koks jis yra. Mes negalime pritarti 19 punktui. Aš manau, kad jame pasakytos yra visiškos nesąmonės, kurios būtų naudingos tik tai ES biurokratams, nes e, jame teigiame, kad e, ES galima būtų prikiauti tik tai teisėjais bananais ir agurkais. Aš manau, kad vartotojai turėtų turėti teisę nuspręsti, ką pirkti. Žalieji ir Europos konservatorių reformatorių grupė, grupės e, frakcijos pateikė uh, atitinkamą pakeitimą, kurio tikslas yra užtikrinti, kad vartotojai galėtų patys pasirinkti, kokios formos bananus ir agurkus jie norėtų valgyti. Pone Baus, kuri, kuri prieš tai dirbo komisijoje, priėmė atitinkamą sprendimą, kur, kuriam mes pritarėme. Be to mes norime, kad būtų pakeistas ir 16 punktas. Aš suprantu, kodėl yra raginama turėti bendrą bendrijos ženklą. Tačiau jei šis ženklas nebus naudingas ūkininkams ir vartotojams, tuomet jis neturės jokios prasmės. Šis ženklas turėtų atspindėti vartotojų ir ūkininkų lūkesčius, nes kitaip jis bus visiškai bevertis. Ir man dabar iš, tikrai netrodo, kad vartotojai norėtų, kad būtų uh, taikomas šis ženklas. Toliau, 62 punktas. Man atrodo, kad yra puiku tai, kad ūkininkai, turėdami, taikydami savo kokybės ir sertifikavimo sistemas, gali užtikrinti aukštesnę savo gaminamos produkcijos kokybę. Ir aš tikiuosi, kad mano minėtiems pakeitimams bus pritarta ir tuomet mes galėsime pritarti šiam pranešimui. Dėkoju, toliau suteikiu žodį Alan Smith. Pirmininkė, aš galiu pritarti Džoželano e, e, pastaboms. E, pranešime yra pasakyta daug gerų dalykų, tačiau kai ką reikėtų patobulinti. Ir mes apie tai jau kalbėjome. Ir aš norėčiau dabar paminėti du pasiūlymus. Aš ir kiti, ir kiti kolegos mano, kad vartotojai nori žinoti, kur yra pagamintas jų perkamas produktas. Ir todėl kilmės žymėjimas turėtų būti privalomas. Mes pateikėme ketvirtąjį pakeitimą šio klausimu, kuriuo siekiama yra sustiprinti atitinkamą formuluotę, kad būtų ant visų žemės ūkio produktų nurodoma, kur jis buvo užaugintas, nes vartotojai būtent to ir nori. Toliau norėčiau kreipti sudėmėsi į trečiąjį pakeitimą, kuris siūlo išbraukti tuos pasiūlymus, kurie apsunkins tiesioginį daržovių ir vaisių pardavimą vartotojams. Mes praeitais metais raginame, kad šios taisyklės būtų taikomos. Jos yra labai naudingos pirmiausia ūkininkams ir gamintojams. Ir toliau turėtume galvoti apie tai, kaip prie šių reikalavimų galėtų prisitaikyti ir maž, mažmeninės priekybos atstovai. Uh, Taigi, aš manau, kad reikėtų galvoti apie tai, ko nori vartotojai ir nereikia, mums nereikia keisti tų sistemų, kurių, kurių nenori mūsų vartotojai. Tačiau aš manau, kad mūsų siūlomi pakeitimai gali pakeisti pranešimo kryptį. Ponas Nikolson. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau išsakyti savo sužavėjimą pranešėjų už puikiai parengtą dokumentą. Iš tikrųjų, manau, kad pranešime yra daug puikių e, idėjų ir pritariu pranešėjui Panskotui, kad jisai sako, kad labai svarbu Europos gamintojams pridėti tam tikros vertės ir e, maksimaliai išplėsti produktų potencialą. Apskritai mes turėtumėm e, sustiprinti Europos žemės ūkio pramonės potencialą ir tas prisidėtų prie mūsų konkurencingumo, tas sustiprintų pirmiausiai kaimo rajono ekonomiką. Taigi aš džiaugiuosi matydamas, kad ponas Skot e, e, išnagrinėjo busimasis PDO e, sistemas. Šie instrumentai pasirodė pakankamai e, populiarūs tarp vartotojų ir kitus interesuotų grupių. Tačiau reikia supaprastinti valdymą ir taikymo schemą. E, Taip pat e, esama tam tikro bejonių dėl vertės uh, užsienyje, todėl mes turėtumėm stiprinti apsaugą uh, iš užsienio, nuo iš užsienio plūstančių prekių. Uh, galiu pasakyti, kad, uh, uh, pažiūrėjau, mano regione uh, iš tikrųjų ta procedūra susijusi su geografinė nuoroda sakoma, geografinė nuoroda yra pakankamai problematiška. Tikiuosi, kad komisija sustiprins e, dėmesį ir supaprastins procedūras. E, taip pat dėl paramos aš e, palaikyčiau kokybės etiketę, tačiau kilmės etiketė, man atrodo, nereikalinga. Nes ES, netikėtas taikymas iš tikrųjų būtų pinigų švaistimas, ir, bet tą patį būtų galima pasakyti ir ES masto organinės žemdirbystės e, produktų ženklinimą. Kai kas ragina e, gražinti vaisių ir daržovių e, marketingo senuosius standartus, tačiau komisija, tiesąkant, šias taisyklės panaikino pradės metais. Dabar pati rinka gali nustatyti standartus ir Aš dėl to raginčiau kolegas e, palaikyti tos e, siūlomus pakeitimus, kuriuos pateikė mano frakcija ir kai kurios kitos frakcijos, tam, kad būtų atsakyta šių nereikalingų elementų. Ačiū, ponė Nikolson. Toliau Lorenzo Fontana, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ponis ir ponai, komisarė. E, Čiološ, dėkui už palaikymą žodžius, kuriuos tik išsakėte. Aš tikrai norėčiau padėkoti savo kolegai, panui Skota, už uh, E, nelengvą darbo dalį rengiančią ataskaitą e, arba šį pranešimą ir rytoj balsuojant mes stengsimės apsaugoti kiekvieno ES regiono kultūrą ir specifinius maisto produktus, kurie ten gaminami. Aš pats esu kelias iš Italijos ir joje yra maždaug 4000 regioninių gastronominių ypatybių ir mes norime visą tai apsaugoti. E, ši žinia turi būti aiškiai paskleista ir žinia būtų tokia, kad tik taip per ES produktų kokybę mūsų žemės ūkio sektorius gali reikšmingai konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Atsižvelgiant į krizę, e, kuri be abejo labai plačiai išplito, e, kuris neišvengiame beveik niekas, mes galime tik tai stiprinti šitą atsekamumą ir aukštos kokybės produktų gamybą. Taigi turi būti labai aiškiai išaiškinta, iš kur kilia tam tikri gaminiai, koks apdorojimas yra leistinas. E, Pavyzdžiui, vartotojas valgydamas obolį, sakykime, iš Veronos Veneto regiono. E, e, turėtų būti tikras, kad e, auginant šiobalį buvo laikomas mm, bendryje nustatytų taisyklių, e, ko nepasakysi apie, pavyzdžiui, Kinijoje išaugintą obolį. E, Be abejo, labai svarbu, kad būtent Europos gamintojai būtų akcentuojami šiam procese. Ačiū. Toliau, ponė Dajandots, pusantros minutės. Pirmininkė komisarė, ačiū už e, galimybę pasisakyti e, šią labai svarbę temą. Vartotojai pagristai reikalauja, kad maistas, kurį jie perka, būtų saugus, atsekamas ir gaminamas laikant aukštų standartų. Ir aš E, pritarčiau sistemai, kuri ženklina pagal kilmę šalį, kuri paskatina tokių standartų taikymą ir manau, kad tai būtų plačiai primtina idėja daugeliu vartotojų ir netgi daugumai pramonės atstovų. Be abejo, rinkodara, reklama e, aiškiai parodys, ar tokia politika pasiteisino ar ne. Ir vėlgi aš noriu dar kartą pabrėžti, kad mes dėl to turime griežtai imtis veiksmų prieš galimą produktų padirbinėjimą. Tai yra prieš, pažiūrėjau, suklastotą ženklinimą. Aš kaip ir daugelis kolegų e, pasisakytumėm prieš ES logotipą, nes jis praktiškai būtų beprasmis ir tikrai nepadėtų nieko vartotojams. Kilmės e, vietos arba geografiniai indikatoriai, jie yra svarbus, kadangi jie iš tikrųjų skatina e, vietinį paveldą, e, reklamuoja tam tikras augintojų vietovės ir galų gale yra susijęs su konkrečių produktų apsauga. Kadangi aš atstovauju Šiaurinė Airijai, e, turiu pabrėžti, kad mes esame net eksportuotojai žemės ūkio produktų ir e, mes turime e, parengę aiškę ženklinimo sistemą, kuri sukuria lygias sąlygas, lygias žaidimo sąlygas. E, Todėl bet koks įvežimas iš kitų šalių produktų, kurie konkuruotų su vietoje pagamintais produktais, e, darytų neigiamą poveikį. Ir be abejo, dėl to labai svarbu, kad būtų toliau laikomasi kokybės užtikrinimo schemų, jos turėtų būti skatinamos kaip e, vietinių indikatorių, na, vienas iš elementų. Ačiū, ponė Dots, toliau steiksiu žodį, e, ponė Kestinger. Dvi mintas, ponė Kestinger. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Europos ūkininkams labai svarbu užtikrinti, kad jie gamintų aukštos kokybės produktus. Akivaizdu, kad turi būti užtikrinta tiek e, kokybė, tiek e, kilmės vietos ženklinimo ryšys. E, kokybė yra esminis faktorius užtikrinant žemės ūkio produktų populiarumą Europos Sąjungoje. Būtent aukštos kokybės e, produktai mm, yra e, svarbus, to pasižymė atskiri regioniniai produktai ir kai kuriuose regionuose tokia produkcija yra pagrindinis pajamų šaltinis. Norėdami tą užtikrinti, reikia aiškių kriterijų bei tinkamų patikrinimų. Taip pat svarbu nepamiršti ekonominių o, vartotojų poreikių. Kokybė negali būti pigi todėl ūkininkams reikia tinkamas pajamas užtikrinti. Kadangi vartotojas visuomet gali pasirinkti pigesnį produktą, nors tuomet jis e, renkasi žemesnę kokybę. Aišku, kad vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti pagal objektyvius bei aiškius kriterijus. Taip pat reikia didinti vartotojo samoningumą. Mums reikia e, tinkamo kilmės vietos žymėjimo, geografinių nuorodų Mums reikia nuorodų, kad produktas pagamintas, pavyzdžiui, kalnų regionuose, ar jame nėra biolo, genetiškai modifikuotų e, dalių, taip pat reikia atkreipti didesnį dėmesį į apskritai į aukštą kokybę. Ačiū ponui Kostinger, dabar ponas De Castro, pusantros minutės. Karo komisario. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Maničiau, kad atėjo laikas permastyti kokybės terminą, kadangi tai yra svarbu ne tik vartotojui, bet suteikia galimybę užtikrinti gamintojų konkurencingumą. Kadangi rinkose konkurencija vis stiprėja, turėtumėme pabrėžti kokybės svarbą, atkreipti į tai rinkų dėmesį Ačiū ponui pranešėjui, kuris savo darbu tikrai užtikrina pažangą. Ypač daugiau informacijos apie e, kilmės vietą, produktų sudėti, regioninius ypatingumus padės vartotojams pasirinkti. Būtina užtikrinti, kad aukštos kokybės produktai rastų savo nišą Uh, užtikrinti, kad gamintojai žinotų, kokia yra paklausa, mm, kad produkcija atitiktų rinkos poreikius. Tikimės, jog šis pranešimas galų gale konstatos uh, kokybės svarbą Europos žemės ūkiui. Manau, komisijai atėjo laikas geriau atsižvelgti į mūsų komiteto pasiūlymus. Nepamirškime, jog žemės ūkio pranašumą galime paversti tiesioginę naudą. Dėkuoju, panas Anjų. Pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau Jums pasakyti iš karto, kad aš uh, auginu vištas, kurios deda kiaušinius. Ir aš puikiai žinau, kad uh, kiaušinių gamybos uh, pramonė smarkiai nukentės, nes uždrausta yra auginti vištas bateriniuose narvuose. Tačiau Bulgarija bei kai kurios kitos šalis išsiderėjo perėdimuosius laikotarpius ir dabar šios šalis gali legaliai eksportuoti e, savo kiaušinius, nepaisant to, kad tokie kiaušiniai yra uždrausti Junktinėje karalystėje. Taigi aš norėčiau Jums pasakyti, kad Junktinės karalystės kiaušinių gamintojai dabar negali konkuruoti su naujų šalių kiaušinių, valstybinarių e, kiaušinių gamintojais. Ir aš manau, kad labai svarbu yra nustatyti konkrečius reikalavimus, ženklinti kiaušinius tam, kad vartotojai žinotų, kur ir, kad, ir kaip buvo pag, uh, uh, už pagaminti kiaušiniai, kurie, kuriuos jie perka. Pone pirmininkė, komisarė. Aš manau, kad labai svarbu yra tai, kad jūs, ponė komisarė, atvykote pas mus pirmą kartą Europos parlamentą ir, ir, ir kalbate apie kokybę. Tai yra puiku. Kokybė yra ta, e, žemės ūkio produktų kokybės klausimas yra tas rytis, kur mes galime realiai padidinti ūkininkų konkurencingumą bei padaryti daug e, naudingų dalykų mūsų vartotojams. Bet to nepamirškime, kad galime rodyti e, pavyzdį ir kitoms šalims parmos kumpis, kai kurie e, kiti produktai yra e, labai svarbus ne tik ES, bet ir kitoms šalims. Todėl turime ambicingai renkti pasiūlymus, kurie yra susijęs su žemės ūkio produktų kokybė. Kokybė yra ženklinama įvairiais ženklais. ES turėtų apsaugoti e, vartotojus nuo stambių gamintojų, kurie tik tai nori pasipelnyti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę suteikti visą apimančią kompetenciją kokybės valdymo srityje. Mūsų komitetas beveik vienbalsiai pritarė šiam pasiūlymui. Taip pat norėčiau paminėti 19 punktą. Jame kalbama apie vaisius ir daržovės. Mes nenorime žengti atgal, mes tiesiog norime užpildyti tą vakumą, kuris šiuo metu atsirado. Taigi turėtume traktuoti naują, naują pateiktą pakeitimą kaip raginimą imtis papildomų veiksmų šioje srityje. Komisarė, jūs turėsite nemažai ką nuveikti tam, kad pakeistumėt mūsų vartotojų požiūrį į mūsų žemės ūkį, bet mes jų pasitikime jūsų pastangomis. Gracias. E, Garcija Pires, pusantros minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Komisarė, žemės ūkio projektų kokybė yra labai svarbus mūsų maisto grandinės elementas ir labai uh, svarbus e, elementas taip pat e, stiprinti Europos gamintojų e, konkurencingumą, kas atsispindė skota atostogoje. Ir taip pat ir komisijai tai turi atsižvelgti plėtodama savo politiką. Kokybės logotipas, kuris atspindi mūsų gamintojų, siekia laikytis svarbis, svarbių reikalavimų kurie galioja ES, turėtų būti naudojami tik tai ES pagamintiems produktams kai dėl e, kilmės e, sakomų geografinių nuorodų ir panašiai. E, vėlgi e, visos šitie žymėjimai e, palaiko mm, ekologiškesnį ūkininkavimą, tvaresnį ūkininkavimą ir taip pat atspindi aukštą kokybės rodiklį. Mes taip pat turime siekti pusiausvėros e, rinkodaros grandinėse ir e, turėtumėm kurti Europos direktyvas e, e, būtent tokia praktika, palaikančias tokią praktiką, kuri leidžia kurti kokybiškus produktus. Dabar privataus sertifikavimo sistemos dažnai yra naudojamos kaip būtinas prekvizitas siekiant patekti į didžiosius prekybų tinklus. Toliau panasoni. Mikrofonas neįjungtas. Okay, now I start again. Pradėsiu iš naujo. Taigi, svarbu suprasti, apie ką mes išnekame. Šeimų kininkavimas yra viena iš darbo vietų kūrimo formų. Toks kininkavimas prisideda prie e, vietinės ekonomikos vystimo ir tai yra labai humaniškas būdas, taip pat vertinant ir gyvūnų gerovės atžvilgių ir panašiai. Tai prisideda taip pat prie uh, ekonomikos e, visoje Europoje gyvybingumo palaikymo. Ir e, e, kalbant šiame kontekste, vietinės tradicinės kulinarės vertybės yra tiesiog neįkainuojamos. Ševra oškų sūris, daugelis kitų maisto produktų, kurie susijęs su ilgalaikiams tradicijomis, privalo žimti savo rinkos dalį. Ir dabar, e, kalbėdamas Jums, komisarė, aš turiu pasakyti, kad Jūs turėtumėte įgalinti užsimti žemės ūkių ir e, plėtoti žemės ūkio tradicijas visur Europoje. Jeigu tai bus pasiekta, tada mes tikrai turime puikia ateitį, kadangi visur bus prieinami švarūs, tinkami maistui geros kokybės produktai. Ponas Jer, ačiū ponė pirmininkė. Akivaizdu, jog kokybė duos didelį pranašumą ES žemės ūkio produkcijai, kuris išreiškės ypač tarptautinėse rinkose, taip pat padės vystyti kaimiškas vietovės Europoje. Žemės ūkio produkcija jau dabar ES yra labai aukštos kokybės europiniai standartai visame pasaulyje žinomi kaip vieni griežčiausių. Vartotojai apie tai žino, todėl labai svarbu, kad sąjunga dar sustiprintų savo e, kokybės politikę ir informacinę politiką taip pat sustiprintų. Vartotojas turi geriau žinoti apie produktų kokybę ir saugumą. Vartotojas turi teisę e, neribotai ir, ir nebijodamas valgyti maisto produktus. Todėl reiktų europinio bei kilmės vietos geografinio ženklinimo. Todėl šie abu ženklinimai yra būtini, jie vienas kito m, mm, neatmeta, tik papildo. Kai mes kalbame apie m, mm, geografinės nuorodas, vis dėlto turėtumėme a, kažkiek save apriboti. E, taip pat nereiktų perlenkti su per dideliu reglamentavimu, kaip pavyzdžiui nustatinėti picų dydį ar a, agurkų ilgį. Je, jeigu mes norime vienodų agurkų, tą turėtų nuspręsti patys gamintojai, o ne ES ar parlamentas. Todėl mes turime kovoti už kokybę, o ne už pakuotę ar išvaizdą. Todėl raginu elgtis pragmatiškai, protingai, bei tikiu visų mūsų pragmatiškumu ir protu. Ačiū dabar, ponė Dančila, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto noriu pasveikinti pranešėją už e, pasirinktą e, būdą, kaip užtikrinti žemės ūkio produktų kokybę. Rinkos yra labai skirtingos Europoje. Daugiausia mes domėmės e, mais, maisto produktų maistingumu, kokybė, bet to vartotojai vis atsargiau elgėsi. Mm, rinkdamėsi produktus paiso tokių faktorių kaip aplinkos apsauga, vandens saugojimas, e, biologinė gamyba ir taip toliau. Atsižvelgiant visą tai turėtumėme pabrėžti kokybės svarbą. Mes turime pranašumą kokybės srityje. Ta pasiekėme užtikrindami aukštą maisto, gamy... maisto produktų gamybos grandinės saugą. Tačiau tobulinti dar turime. Todėl turime galvoti apie aukščiausios kokybės produktus bei galvoti apie jų apsaugą tarptautinėse rinkose. Todėl čia turėtumėme taikyti griežtesnę kontrolę iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tai užtikrintų lygią konkurenciją tarp europinių ir trečiųjų šalių produkcijos. Euh, Ponas Danielis. Ačiū, ponė pirmininkė. Žemės ūkio produktų kokybė akivaizdu yra prioritetas visiems vartotojams. Reikia didinti mm, gamintojų konkurencingumą. Todėl atsakymas būtų kokybė. Taigi ženklinimas turėtų pabrėžti aukštą kokybę. Bendrijos nuostatos numato, jog e, e geografinės vietos nuorodos yra saugomos, tačiau ne visiems produktams tams taikomi, nors tie produktai yra aukštos kokybės. Raginame Europos parlamentą pamastyti, kaip geriau apginti vartotojų interesus, pagalvoti, kaip geriau pagaminti atskiruose regionuose pagamintus produktus. Ta reiktų padaryti per ženklinimą. Genetiškai modifikuoti produktai taip pat turi e, būti atitinkamai paženklinti. Periname prie spontaniškų pasisakymų ir sutikiu žodį ponui Nikolasku. Vieną minutę. Mulțumesc, doamnă președintă. Politica în domeniul calității produselor agricole. Dėkoju, pirmininkė. Žemės ūkio produktų kokybės e, politika e, gali daug ką įspręsti, gali padėti spręsimus įvairias problemas, todėl turime galvoti daugiau apie kokybę, o ne apie žemės ūkio produktų kiekį, kurį gebame pagaminti. Labai svarbu yra užtikrinti mūsų ūkininkų galimybės konkuruoti pasaulio rinkoje. Todėl aš pritariu ponos Skota pranešimui bei komisijos e, iniciatyvoms. Siekdami kokybės tikslų turėtume lab, dar labiau sustiprinti bendrąją žemės ūkio produktą, skirdami ypatingą dėmesį kokybei bei didesniai uh, finansiniai paramai ūkininkams. Taigi, nepamirškime, kad labai svarbu yra taip pat suderinti žaidimo taisyklės uh, uh, ūkininkams iš senųjų ir naujų valstybių narių. Liebe, Kollegen, Ačiū. Kalbant apie kokybę ir ženklinimą, nepamirškime štai ko. Mūsų politiniai sprendimai turi būti įgyvendinami praktikoje. 54 pakeitimas to neužtikrino ir aš balsuosiu prieš jį. E, kokybės logotipai yra gerai, jeigu jie yra savanoriški, tai gamintojams bei perdirbėjams užtikrina geresnę galimybę konkuruoti tačiau kai kurie savanoriški e, prival, neprivalomai ženklinimai per vyrame rinkose tampa e, privalomais, todėl e, tai apriboja vartotojų pasirinkimo galimybę. Tas pats pasakytina apie privalomą kilmės vietos ženklinimą, pavyzdžiui, pienas – Manyčiau, panašių reikalavimų įgyvendinimas e, gamint, tarp gamintojų ir perdirbėjų būtų sunkiai įsivaizduojamas. Nenorėkime, kad mūsų gera valia paskestų biurokratijos duobėje. Ačiū. Oh Pardonnez-moi d'avoir échappé. Ponas Vojcichovskis, atsiprašau, kad e, neteisingai ištariu jūsų pavardę. Dėkoju pirmininkė. Dėkuoju, aš norėčiau atkreipti, atkreipti jūsų dėmesį į pranešimo devintąjį punktą, kuriame kalbama, kad e, vykdant PPO dėrybas komisija privalo siekti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl nekomercinių klausimų, kurio būtų užtikrinama, kad importuojami žemės ūkio produktai atitiktų tokius pačius ES maisto saugos gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus, kokie yra taikomi ES gaminamiems produktams. Mes apie tai nuolatos kalbame, nuolatos kartuojame, jog būtina visiems taikyti vienodos standartus. Tokių pat standartų turi laikytis mūsų ūkininkai ir mūsų importuojamų produktų gamintojai iš trečių šalių. Nes akivaizdu, kad ūkininkai, prisitakydami prie kokybės standartų, e, turi nemažai lėšų investuoti į gamybą. Ir jei nu- netakysime vienodų standartų, sudarysime neteisingas konkurencijos sąlygas. Neįmanoma kontroliuoti visų produktų kokybės, tai yra utopija manyčiau, kad e, tink, tarnybos turi dirbti tinkamai ir skelbti e, visokius įspėjimus, bet dažnai to nepavyksta padaryti, įvairiausi maisto produktų skandalai kyla, dėl to nukenčia tiek gamintojai, tiek vartotojai, kurie nebesusigaudo tarp skirtingiausių logotipų. Jeigu mes norime paženklinti, kuri yra pagamintas produktas, ir iš kur yra atskiros dalis, tai bus labai painu. Vartotojai yra pasirenkę mokėti mm, už didesnę kokybę, tačiau ta kokybė turi būti užtikrinta. Dabartinė tvarka nesirūpina mažais gamintojais bei ekologiniais ūkininkais, todėl pavojus yra didelis. Ponas Dafman, ačiū. Pone pirmininkė, ponė komisarė, jūs šiandien kalbėjote, jog kilmės ženklinimas yra didelis pasiekimas tiesa. Tas svarbu produktams, kurie pagaminti ir užauginti kalnuotose vietovėse, jums reikia didesnių pelno um, maržų, todėl toks ženklinimas yra būtinas. Du aspektus norėčiau paliesti tokia produkcija turėtų suteikti mm, ūkininkams galimybę e, gyvuoti, reiktų leisti ūkininkams susivienyti į asociacijas, tai tikrai nepakenktų konkurencijai, o jeigu pakenktų, tai daug mažiau neįvykusi prekybos tinklų koncentracija, kurią regėjome pastaraisiais metais. Daug diskutuojame apie kokybės normas. Žinau, ką rašo spauda, žinau, E, diskusijas apie agurkų dydį. Tačiau taisyklių reikia visiems. Todėl nepamirškime to balsuodami rytoj. Ačiū. Ačiū toliau žodis. E, Pana Ferrera. Labai ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Sertifikavimo mechanizmai gali prisidėti parodant e, žemės ūkio darbuotojų darbo vertę, taip pat gali prisidėti prie jų pajamų, e, įplaukų didėjimą. Tačiau dabar e, kokybės schemos yra ne, neveiksmingos, lietai veikiančios ir ypatingai jos trukdo mažoms bei vidutinėms kompanijoms. Tai prisideda prie gamybos kaštų padėjimo. Ir be abejo, šitą naštą vėliau pasiskirsto per visą maisto grandinę galų gale e, naštą neša pirmiausia ūkininkas, o jeigu yra tarpininkų, tai ta našta dar labiau pasunkėja. Taigi e, vartotojų apsauga turėtų užtikrinti valstybės kontroliuojamą e, kokybės užtikrinimo schemą ir tai neturėtų didinti gamintojų kašto. Mes turimėm saugoti gamintojų teisę gaminti, taip pat užtikrinti maisto produktų suverenitetą ir E, apsaugoti nuo nereguliuojamas priekybos tarptautiniu mastu bei kliučių, kurios kyla rinkoje. Ta būtų galima pasakyti ir apie PPO, ir taip pat apie dvišalės priekybos darybas. Panas Balčytis. Gerbiamas komisarė, ES žemės ūkio sektoriaus produktai pasaulinėje rinkoje yra žinomi ir vertinami dėl aukštos kokybės. Kalbant apie tolimesnę bendrosios žemės ūkio politikos perspektyvą, esu įsitikinęs, kad produktų kokybė turi išlikti esminiu tikslu ir ateityje aukštos kokybės žemės ūkio produktai yra ne tik mūsų vizitinė kortelė pasauliniu mastu bet kartu ir labai svarbi es regiono ekonominio ir socialinio gyvenimo dalis. kokybės politika turėtų būti plėtojama suteikiant daugiau aiškumo produktų sertifikavimui ir ženklinimui kuris turi būti suprantamas kiekvienam europos sąjungos vartotojui. siekiant išsaugoti kokybiškos žemės ūkio produkcijos gamybą reikia aiškiai nustatyti produktų kuriuose gali būti genetiškai modifikuotų organizmų ženklinimą. ši problema tampa ypač aktuali po komisijos sprendimo leisti naudoti pašarams genetiškai modifikuotas bulves. kol nebus nustatyti ženklinimo ir sertifikavimo standartai tokiems produktams iškyla grėsmė tolimesnei europos sąjungos maisto kokybės politikai ir mūsų visų sveikatai. ačiū. Euh, Ponas Sikerskis rolny w Unii Europejskiej dzięki instrumentom wspólnej polityki rolnej. Pone pirmininkė, bendrosios žemės ūkio politikos dėka mes šiandien Europoje turime daugybę kokybiškų žemės ūkio produktų. Ir būtent tai užtikrina mūsų gebėjimą apsirūpinti maistu. Visi produktai, kurie patenka į prekybos tinklą Europoje, turėtų atitikti tam tikrus kokybės standartus. Ir kokybės standartus būtina griežtai e, apibriežti. O etiketėje privalu nurodyti iš kokių žaliavų šis produktas yra pagamintas. Kadangi nepamirškime, kad labai svarbu žinoti, iš ko pagamintas produktas ir bei kur buvo užaugintos žalvinės medžiagos. Tik tuomet vartotojas galės apsispręsti, ar jam tas produktas yra reikalingas ar ne. Tik taip, turėdami tokią politiką, mes galėsime užtikrinti mūsų gaminamos produkcijos konkurencingumą. Ponas Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Koto pranešimas yra labai geras, jis gina vartotojų interesus. Turime atsižvelgti į ūkį, žemės ūkio produktų mm, aukščiausios kokybės užtikrinimą. Todėl kilmės vietos ženklinimas turi būti aiškesnis, kiekvienas žemės ūkio produktas turi uh, būti paženklintas iš kokių sudėtinių dalių pagamintas. Uh, negalima apgaudinėti vartotojo etiketėmis. Pavyzdžiui, yra užauginama vienoje vietoje, importuojama į Austriją ir paga, parodoma, kad pagaminta uh, Austrijoje ir, pavyzdžiui, tirolio lašiniai nebūtinai pagaminami iš keulių, kurie, kurios užaugintos tirolėje. Taigi, e, tai svarbu. Nepamirškime mm, smulkiųjų ūkininkų, kurie yra mūsų žemės ūkio pagrindas. Pone Nedelčeva, paskutinį kalbėtoją. Неговия доклад, който е ясен сигнал за Pane pirmininkė, gerbimi kolegos, aš norėčiau pasakinti poną Skotą, parengus e, šį pranešimą, kadangi šis pranešimas aiškiai parodo, jog Europos parlamentas e, nori dalyvauti diskusijose apie bendrošių žemės ūkio politikos reformą. Aš asmeniškai pritariu tam, kad būtų taikomas e, bendrijos kokybės ženklas, nes jis aiškiai nurodytų, kad produktas buvo pagamintas ES. Komentuodama kilmės nuorodą bei privalomo kokybės užtikrinimo e, sertifikavimo sistemą, norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu yra apsaugoti regionus bei e, regionų gamintojus. Taip galėsime išsaugoti tradicinius regionų produktus. Ir aiškiai žinosime, kur buvo pagamintas kiekvienas ir užaugintas kiekvienas produktas. Ir nepamirškime, jog labai svarbu yra užtikrinti, kad mūsų produktai galėtų konkuruoti su kitų šalių gamintojais, gamintų gaminama produkcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Na tikrai negaliu dabar apžvelgti visų klausimų, kurie buvo užduoti dabar, juolab, kad balsavimas vyks rytoj. Tačiau noriu pabrėžti keletą elementų, kurie pasikartojo šiuose pasisakymuose. Visų pirma, dėl įvairių sistemų e, susijusių su geografinėmis nuorodomis, suvienodinimu arba e, sujungimo vieną sistemą. E, ir nuogastavim, kur sakė parlamentarai, aš tikrai galiu patikinti, kad neketinu greuti jau veikiančios sistemos vartotojai jau prisirišo, priprato prie šios sistemos, taigi mes turime tiesiog e, pagerinti suprantamumą ir, na, galbūt e, nuseklumą įvesti tam tikrą šiose kokybės e, sistemos juolap, kad e, norime ir taptinių darybų kontekste sulaukti pripažinimo šioms sistemoms. Taigi turime įnešti daugiau iškumo, kad mūsų partneriai pripažintų šias nuorodas. Aš tikrai nenoriu e, sujungti kelių kokybės elementų į vieną, vien tik tai vardan paties sujungimo. E, Tačiau turime paprastinti procedūras, negriaudami to, prie ko jau priprato vartotojai. Kai dėl kokybės logotipo, vėlgi čia mes turime aptarti šią temą. Kokiu tikslu norime pasiekti, jeigu pasiūlysime šitokį logotipą. Kadangi jeigu tik tai mėginsime uh, pabrėžti, kad e, ūkininkai, kurių laikosi standartų, kurių jie ir taip privalo laikytis visoje Europos Sąjungoje, tai be abejo, ypatingos prasmės tame nebus. E, galiu pabrėžti, kad visi žemės ūkio produktai, kurie įvežami į ES, beje, taip pat turi atitikti tam tikrus hygienos ir maisto saugos e, reglamentų reikalavimus tam, kad e, būtų leistas jų importas. Taigi e, turime rasti kažkokiu tai būdu e, galimybę diferencijuoti importuotus produktus ir Europoje pagamintus e, produktus. Ar kalbėsime apie S logotipą, ar apie kažkokias tai kilmės nuorodas, na be abejo, mes galime toliau ieškoti įvairiausių galimų sprendimų. Kai dėl geografinių nuorodų pripažinimo tarptautiniu mastu, aš noriu iš tikrųjų pasiekti, kad mūsų partneriai pripažintų šią sistemą ir mes stengiamės, kad tai įvyktų taip pat e, PPO darybų ligmenyje, tačiau norime E, šį komponentą iškelti ir dvišalėse darybose. Ir mes manome, kad šita politika, šita kryptis toliau bus tiesiama. Savo e, mandato, savo, savo kadencijos laikotarpio aš taip pat norėčiau stiprinti e, šių kokybės simbolių tolesnį propagavimą tarptinio mastu, kadangi kokybė be abejo yra turtas ir tai gali tik tai sustiprinti mūsų pozicijas tarptautinėje arenoje. Kalbant apie e, specialų konkrečių vietovių, tarkim, kalnų, rezervatų ar panašiai paminėjimą. Na, gal e, mintis būtų ir nebloga, tačiau mes turime rasti būdą, kaip tai padaryti, neperkraunant ūkininkų e, berikalingą biurokratinę naštą. E, kalbant apie tarp profesinės arba tarp sektorinės organizacijas, pavyzdžiui, kalbame apie uh, E, saugomų geografinių nuorodų e, apsaugą ir tvarkymą. Ir konkrečiai kalbant apie pieno produktus, nes tai yra ypatingai aktualu, e, kalbant apie saugomas geografinės nuorodas. Taigi, šios srityje mes ketiname pirmiausia atlikti poveikio vertinimo studiją, bandyti įvertinti, kokį poveikį turės pieno kvotų panaikinimas ir paskiau žiūrėsime, kokiu priemoniu reikėtų imtis. Tai tiek, ačiū. Na kągi, diskusijai užbaigti, suteiksiu dar kartą žodį pranešėjai, ponui Skota. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarui Čiološ. E, labai trumpai. Aš noriu grįžti prie žemės, nes galų gale iš žemės mes kilome, iš ten kilę mūsų produktai ir tai mes bandome išsaugoti ties kartom. Taigi, man noriu pasidalinti dar vieną mintimį. Mes pirmiausia turime atkreipti dėmesį į tuos, kas dirba šitą žemę, tai yra gamintojus. Būtent jie yra tie žmonės, kurie kuria produktus, e, žmonės, kurie įsigyja tos produktus supermarketuose ar kur nors kitur, tiesiog naudojasi jų darbo vaisiais. Taigi mes pirmiausia turėtumėm išsaugoti e, pagarbą būtent tai žemiai, iš kurios gimsta produktai ir tiem, kas ją dirba. Ir be abejo, neturime pamiršti dėmesio pagarbos ir vartotojams. Kodėl nepaklausus vartotojų, ko jie patys pageidauja? Aš pritarčiau šiai minčiai. Ir jeigu produktas turėtų būti ženklimas, tai be abejo, tas ženklimas turi būti suprantamas. Taigi sistema vėlgi turėtų būti kaip galima paprastesnė. Tikrai turėtume vengti dabartinės labai sudėtingo ženklimo sistemas. Kodėl, pavyzdžiui, vartotojas neturėtų žinoti, kad jeigu jis perka litrą pieno, tai šis pienas E, pagamintas arba Europoje, arba Brazilijoje. O tada jau tegu žmonės sprendžia, koks pienas jiems atrodo geresnis, ar braziliškas, ar, ar europietiškas. Bet e, ir aš labai tikiuosi, kad e, mano pranešimas taip pat bus naudingas ir komisarų Čelaš, jisai suteiks komisarui papildomą peno apmąstymui, galbūt tam tikrų pasiūlymų dėl įvairių detalių. Ir aš sakyčiau, mes tikrai turime įvertinti tą sąsąją tarp žemės e, gamintojo, taip pat perdirbėjo galbūt ir vartotojo. Ir jeigu mes kalbame apie kokybės apsaugą, tai be abejo, čia yra kertinės diskusijos akmuo. Mes turime apsaugoti produktų kokybę ir užtikrinti, kad jie yra sveiki vartojimui. Ačiū, baigiame diskusijas šią temą. Balsavimas vyks rytoj. Dabar perėmėme prie kito darbų turkės klausimų.